Allora, se prendete posto, che cominciamo. Kolegos, sėskite vietas, kad galėtume pradėti. Parlano. Non vogliono sedersi. Sit down, no. Sit down, please. Okay, sit down. Allora, salutiamo il collega. Norėtume pasveikinti ponę Ailet. Tai yra penktieji klausimai dėl kandidato Europos kovos su sukčiavimo tarnybos direktoriaus postą. Kaip ir kitų kandidatų atveju, priminsiu, kad ponas Ailet turi penkias minutės pasisakymai, paskui bus pateikti kolegų klausimai pagal tą eilės tvarką, kuri yra nurodyta. Dabar žodis ponai Ailet. Pone pirmininkė, žinau, kad e, turiu per daug nekalbėti, per ilgai nekalbėti savo gimtają kalbą. Tačiau žinau, kad e, daugelis komiteto narių kalba angliškai, todėl vis dėlto norėčiau kreiptis į jūs tiesiai anglų kalba. Na, o paskui kalbėsiu dar ir kai, komis, kai kuriomis kitomis kalbomis. Aš norėčiau dar tris dalykus pridurti prie savo pasirašyto pranešimo. Pirmiausia, e, keli žodžiai apie Olafą. Olafas pasižymi dviem kryptimis. Tai yra ekonominė kryptis ir teisėjai saugos kryptis. Tai būtent vykdant baudžiamąjį persekėjimą arba teisėjai saugos institucijų įgaliojimus vykdant. Taigi aš esu iš ekonominės tos krypties. Olafas tai yra mm, praktiškai visiškai skirtas kovai su sukčiavimu. Jisai kovoja su mm, būtent sukčiavimu, vykdo tyrimus, e, e, renka žvalgybos duomenis, analizuoja geresnę prevenciją korupcijos, e, taip pat užsima teisėkurą ir teisės aktų leidybą. Tai būtent Olafas ir užsijima visomis šiomis sritimis. Olafas yra unikalus darinys. Jūs negalite pasimti, paimti šitą modelį ir patupdyti jį, sakykime, į Bruselį ir tikėtis, kad veiks tinkamai. Jisai turi savo struktūrą ir savo veiklos būdus. Olafas e, iš tiesų veikia nepriklausomai. Ir šitas jo nepriklausomumas yra labai svarbus. Jisai remiasi pasitikėjimu. Ir aš bandysiu išlaikyti šitą nepriklausomumą. Antras mano svarbiausias dalykas yra tai, kad per penkerius metus Olafas e, susidurs su institucinės struktūros kaita ir susidurs su vadybos kaita. Institucinė kaita tai būtent yra susijusi su tuo, kad Olafo reforma turės bus įvykdyta ir tada e, Olafas galės išnaudoti visas galimybės, kurias jam suteikia Lisabonos e, sutartis. Būtent e, Olafas e, atliks svarbiausią vaidmenį kaip administracinė struktūra, kuri padės Europos prokuratūrai veikti. E, generalinio direktoriaus užduotis tai yra nedidinti biurokratijos ir laikytis žmogaus teisų apsaugos principų. Tai būtent, kad ES pareigūnams nebūtų suteikta daugiau teisų negu kitiems asmenims, kad būtų išlaikyta lygybė. Svarbiausia, kad atlikta reforma, teisėkūros reforma, visų pirma, padarys aiškesnę Olafo vadybos struktūrą. Visų pirma, e, priežiūros komitetas e, turės atlikti savo aiškesnius vaidmenys, turi bus e, aiškiau apibrieštas. Pirmiausia, strateginiai sprendimai turės būti skaidresni, būtent dėl lėšų skirimo, kaip pavyzdžiui, su tam tikrų biudžetu Olafas galės atlikti savo strateginius prioritetus, atsižvelgdamas į e, suinteresuotojų šalių poreikius. Visų pirma, e, įskaitant e, parlamentą ir šitą komitetą, aš reorganizuosiu, per, perkursiu balansą ir perkelsiu Olafo dėmesį į tas rytis, kad būtų geriausiai kovojama su sukčiavimu. Olafas iš tiesų turėtų turėti didesnį pridedamąją vertę ir turėti svarbesnį vaidmenį ir e, visų pirma remtis daugybės tautų ir daugybės e, įvairių kompetencijos sričių atstovais. Aš norėčiau kovoti visų pirma su rimtomis rizikomis. E, tai būtent ateities ES plėtra, organizuotas nusikalstamumas, su rytų pasienio regionais arba kaiminėmis valstybėmis, tai būtent, kad ten kylančios problemos būtų sprendžiamas. Visų pirma, aš norėčiau dabar pabrėžti, kad E, niekada kaip tyrėjas nedirbo, pavyzdžiui, nusikaltimų vietose. Aš, kaip jaunas pareigūnas, dirbau su sudėtingais finansiniais dokumentais. Aš, pavyzdžiui, e, keisdavausi informaciją apie e, su, kovos su sukčiavimo kontrolę, apie finansinių sankcijų vengimų bankų problemomis. Tai būtent Aš dirbau e, žvalgybos rytyje. Visų pirma, dabar norėčiau pacituoti, kaip e, aš dabar atliksiu savo pareigas. Tai čia aš vokišką tekstą pacituosiu, tai e, aš būsiu vadovaujantis žmogus toje tarnyboje, kuri užsijima tyrimais. Tai, tai būtent e, aš tokią poziciją ir užėmiau pačiame Olafe. Devynerius metus. Aš buvau žvalgybos operatyvinės strategijos direktorius. Tai tiek apie mane. Ačiū. Cominciamo eh, la serie di domande con l'onorevole Gressle. Perdame prie klausimų. Pone Greslė. Pone Airė, tai mes jūs jau pažįstame pakankamai ilgai. Ir iš tiesų jūs nenustebinote mūsų. Olafo reforma, e, jinai būtina ir per artimiausius metus mes ją atliksime. Ir e, man būtų smagiau, jeigu mes šitą e, klausimą e, atidžiau nagrinėtų ir generalinis e, direktorius, būsimas generalinis direktorius. Iš esmės, e, anksčiau, kai mes kalbėjome apie reformą, jūs kritikavote šią reformą, tačiau bet kokiu atveju jūs rėmėtės tam tikrą informaciją iš sekretoriato, iš, iš tarybos gautą informaciją. Ir aš dabar norėčiau paklausti, Man su Olafu ir su jūsų pareigomis yra susiję tam tikri traumatiniai prisiminimai. Ir aš norėčiau paklausti, ar jūs esate tikrai nepriklausomas? Ar jūs, kaip generalinis direktorius, e, galėsite e, prastumti savo sumanimus kaip generalinis direktorius? E, Pone Greslė, aš būčiau mielai padiskutavęs su jumis šiais klausimais anksčiau. Mm. Tačiau, kaip žinote, anksčiau buvo tam tikrų problemų ir čia jūs esate teisi. Aš esu įpratęs, jeigu aš gaunu ta, ta, tam tikras gairias e, kaip pareigūnas, tai aš ir laikausi tų gairių. Kaip e, generalinis direktorius, jeigu tapčiau juo, jeigu aš e, dirbčiau vykdydamas komisijos užduotis politinėje srityje, ne operatyvinėje srityje, o politinėje Tada, žinoma, aš turėčiau palaikyti komisijos poziciją. Tai būtent tai, taip dirbo ir ankstesnis ponas Brineris, e, generalinis direktorius. Tačiau, e, vykdant tyrimus, yra labai svarbu nepriklausomumas, išlaikyti nepriklausomumą. Ir čia aš išlikčiau nepriklausomas. Ir aš e, likčiau nepriklausomu Dabar e, dėl reformos. Aš e, pritariu reformai, ji yra būtina. Mums reikia e, aišk, aiškesnės valdysenos, mums reikia didesnio aiškumo, didesnio apibrieštinumo dėl, dėl teisių, dėl procedūrų. Yra tam tikrų problemų ankstesnėje, ankstesnės teisės aktuose. Vadinasi, čia jie turėtų būti keičiami, nes kitaip mes negyvensime reformos. Aš, kaip generalinis direktoras, tikrai norėčiau gyveninti tos naujosius teisės aktus ir pasiūlymus, bet iš pradžių mes esame dabar diskusijų procese. Ir, e, ir aš iš esmės atstovauju e, būtent tą profesinę pusę Olafo, kalbant apie reformas. E, nes jeigu mes negyvensime reformų, tai Olafas nebus tokia tarnyba, kokios mes tikimės Tai būtent e, e, reforma yra didžiausias mūsų prioritetas, e, įgyvenint ją iki pat menkiausių smulkmenų. Ir tai to aš sieksiu kaip generalinis direktorius. Pone Gėri, ačiū, pane pirmininkė. Iš pradėsiu gal nuo to, mm, kad jau metinės ataskaitos pristatymę aš uždaviau šį klausimą. Ir aš užduosiu šį klausimą dar kartą. Mums iš tikrųjų nelabai patinka ta situacija, kad e, tyriejų skaičius Olafo tarnyboje e, sudaro tik tai trešdalį viso personalo. E, visi kandidatai ir kandidatės, kurių mes šiandien išklausome, sutarė dėl to, kad šitas skaičius turėtų būti padidintas. Jeigu aš teisingai prisimenu organizacijos planą, organizacijos struktūrą Olafo, tai tai jūs buvote prieš tai direktorato D vadovas, prieš tapdamas e, laikinai einančių generalinių direktorius pareigas. Tai būtent e, jūs buvote atsakingas už e, tyriejų veiklą. Ar jeigu jūs taptumėte generaliniu direktorium, ar jūs atsvelgtumėte į mūsų pageidavimus padidinti tyriejų skaičių? Uh, E, bet dėl to nukentėtų jūsų buvęs direktoratas, nes jisai kaip tik tai užsėmė truputėlį kitomis sritėmis. Iš esmės, e, čia ne tiek kalbama apie D direktoratą, kaip apie, sakykime, kitas, e, kitas užduotis atliekančių darbuotojų direktoratą. Mes kalbame daugiau apie direktoratą D, kuris užsieima daugiau informacinėmis technologijomis. Tai Ten buvo kalba apie mūtinių operacijas, informacinių technologijų specialistus, tai yra komunikacijos skyrius iš esmės. Ir koordinacijos e, užduotis mes e, atlikdavome Olafo tarnyboje. Žinoma, turi būti daugiau tyrėjų, tačiau man atrodo, kad daugiau turėtų būti žvalgybos darbo atliekama. Tai būtent žvalgyba analizuojama, renka, jos duomenys renkami. Taip pat turėtų būti ir e, būtent atliekama tyrimo, pavyzdžiui, kompiuterių arba interneto e, nusikalstamumui užkardyti. E, tai būtent aš norėčiau, kad būtų koordinuojama e, taip Olafo veikla, kad būtų e, kiekvienas e, žmogus atliktų savo, e, savo patikėtą užduotį ir atliktų ją gerai. Man atrodo, kad turėtų būti e, sustiprintos kai kurios funkcijos. Kitas dalykas yra, iš kur mes gausime darbuotojų. Aš negaliu tiesiog uh, uždaryti tam tikrus skyrius ir tuos darbuotojus permesti kitur arba atleisti tiesiog juos. Mes turime atlikti ir tam tikras uh, komisijos politinės užduotis. Jeigu mes uh, politikos rytyje nieko netliksime ir atliksime tik tai tyrimus, tada mes susilpnysime savo tą sritį, kur atsakinga už viešosius ryšius, už komunikaciją. E, aš e, e, dabar esu, ketinu kaip tik tai permesti iš mano direktorato į būtent tyriejų direktoratą bent penkis, šešis specialistus. Ir kaip panas Prineris jau sakė, aš norėčiau ir tai paskirti ir daugiau pajėgumų, ir daugiau išteklių tyrimų sričiai. <clears throat> Tačiau bet kokiu atveju mes turime pakeisti kai kurias Olafo funkcijas. Uh, Bet jeigu mes iš tikrųjų taip nukirsime tiesiog tą šaką, ant kurios sėdi, pavyzdžiui, kitos, kitos rytis, kiti specialistai, tada būtent ištekliai bus perskirstyti ir, ir neteksime tų išteklių. Chiedi di anticipare la domanda perché si deve allontanare per votare in un'altra commissione. Quindi... Collega Stais. Dank u voorzitter. Uh, dank u collega's dat ik uh, eventjes de volgorde. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos. Uh, Na, atsiprašau, kad tą nustatytą tvarką šiek tiek sujaukiu, tačiau esu komiteto pranešėjas, turėsiu eiti balsuoti už 10-15 minučių, tad atsiprašau taip pat e, kolegų ir iš anksto dėl to, kad negalėsiu stebėti diskusijų iki galo, bet mane informuos apie rezultatą. Aš jau ponui Kreta uždaviau tą patį klausimą ir norėčiau jį iškelti dar kartą. Mes bendradarbiaudami su OLAF pastebime, kad toje tarnyboje egzistuoja tam tikras konfliktas, vidaus konfliktas, net yra kalbama apie klanų atskirų susidarimą. Tad mano klausimas būtų toks. Ar jūs žinote šiuos faktus, ar taip ir yra, ar egzistuoja tie klanai, o jeigu taip ir yra, ir jeigu jie egzistuoja, kokių priemonių ketinate imtis, ar galėtumėte imtis kaip generalinis direktorius, kad būtų galima šią situaciją išspręsti? Euh, pone pirmininkė, pone Stas. Pirmiausia, norėčiau pasakyti štai ką. Aš buvau laikinai einantis pareigas. Ir e, norėčiau pasakyti, kad man paprašiau statyti prancūziškai negu olandiškai. Na, problemų yra, kuris laikas jos egzistuoja. Kai kurios problemos tęsiasi iš praeities, jas reikia spręsti dabar. Padėtis nėra vis tik tokia bloga, kaip kartais kai kas sako, didžioji dalis kolegų nori ramiai dirbti. Ir tiek. Kolegos, kurie e, susitiko su kai kuriais iš jūsų kolegų ar su jumis pačiais, yra tie žmonės, kurie jaučiasi esą mažuma, kurie nėra patenkinti e, savo darbu ir galbūt jie kažkokias savo asmeninės sąskaitas nori suvesti. Jos galima suprasti. Aš ilgai mašiau apie šį klausimą ir mano išvada būtų tokia. Pirmiausia, Olaf e, yra, priėmė, e, yra priėmęs į darbą daug kolegų iš, skyri, iš kontrolės skyriaus. Tai yra tie kolegos, kurie yra e, mažiausiai pasitikintis, keliantis daugiausia klausimų ir panašiai, kurie galbūt net ne viską darys tai, ko iš jų prašoma. Jau asmenybė vis tiek atitinka e, tą profilį, kuris yra reikalingas mūsų darbui. Tačiau su tų, su tų žmonių valdymu yra šiek tiek sunkiau, nes jie turi būtent tas asmeninės savybės, kurios darbui reikalingos, bet jie valdomi sunkiau, kaip aš sakiau. Taigi, jeigu jūs kalbate apie problemas Olafe, turėtumėte žvel, pažvelgti į kitas tarptautinės organizacijas, tokias kaip Pasaulio banko organizacija ar Junktinių tautų organizacija. Ten problemos yra dar didesnės. Tai štai. Tiek galėčiau pasakyti antrą. Laikinojo personalo integravimo klausimas. Šis klausimas yra sudėtingas, sunkiai sprendžiamas, iš seno besitęsiantis. Mes irgi tą klausimą turėtume spręsti, bet tai taip pat kelia tam tikros įtampos. Trečia. Europos komisijos personalo sistema yra tokia, kad yra didžiulė neligybė tarp darbo užmokesčio ir administracinių laipsnių tų žmonių, kurie dirba daugmaž tą patį darbą. Tai aišku kelia tam tikrų nesusipratimų, pavydų ir panašiai. Problema yra. E, aš manyčiau, kad e, jeigu bus išspręstos visos reikiamas procedūros, darbas taps lengvesnis. Tai štai, šiandien tiek jums galėčiau pasakyti dėkoju. Kolegė Ivanova. Norėjau paklausti tokio dalyko susijusiu su komunikavimu tarp OLAF ir valstybių narių. Kaip ketinate gerinti keitybas informaciją su valstybėmis narėmis? Kaip ketinate užtikrinti geresnį bylų, e, geresnį bylų teisinę priežiūrą? Dėkoju. Ačiū už klausimą. Komunikavimas su valstybėmis narėmis vyksta keliais lygmenimis labai skirtingai jis vyksta, priklausomai nuo valstybių narių, priklausomai nuo to, su kokiomis tarnybomis kalbame. Pavyzdžiui, e, net gal gali būti tekti, pavyzdžiui, nuvykti kokią nors šalį ir gali, tekti, gali pavykti susitikti su premjeru po dviejų dienų. Mano šalyje, pavyzdžiui, aš būt gal susitikčiau su ministro pavaduotoju ir tas susitikimas būtų paskirtas po dviejų mėnesių. Iš tikrųjų, labai skirtingai vyksta tas bendravimas. Kai dėl teisinės priežiūros. Vėlgi, mes turime teisininkų, specialistų, turime specialistų valstybėse narėse ir bendravimas tarp tų abiejų specialistų, mūsų ir tų šalių specialistų yra e, būtinas dalykas. Su Graikija, pavyzdžiui, labai pagerėjo bendradarbiavimas. Anksčiau buvęs, praktiškai, anksčiau neegzistavęs, jis dabar pasiekė tikrai neblogų aukštumų. Labai sunku yra pamatuoti, kiek sėkminga yra ta teisinė priežiūra. Jeigu paimsite kokią nors atsitikimą, kuris įvyko neseniai, pavyzdžiui, galite lengviau įvertinti skaičiais, kiek kokio lygio yra ta pasiekta sėkmė. Ir vėlgi, klausimas yra pakankamai sudėtingas. Svarbiausia, man regisi, yra įtikinti valstybių narių tarnybas, kad joms e, apsimoka bendradarbiauti su mumis, nes joms pačioms tai bus naudinga. Mes turime tam parodyti, e, mes turime, kad tas bendradarbiavimas vyktų parodyti to bendradarbiavimo teikiamą naudą. Italija, pavyzdžiui, yra geriausias pavyzdys to sukurto bendradarbiavimo. Mes turime tikrai labai kompetentingų kolegų italų. Jie turi kontaktų, kontaktinių asmenų, kurie labai kompetentingi Italijoje. Mes visi dirbame e, su ta šalim ir tai yra tikrai labai naudinga. Tačiau pasistaiko ir kitokių atvejų. Su didžiosiomis valstybėmis narėmis, pavyzdžiui, yra sunku mėgsti bendradarbiavimo ryšius. Taigi mes, mums reikalingos yra detalės, labai detali informacija ir turime to nepamiršti. Ačiū kolega Balčytis, prašau. Ačiū, gerimas pirmininkė, e, gerimas prezidentė. Iš tikrųjų, mes negalim nuneikti jūsų tikrai labai didelės darbo patirties Olafo tarnyboje. Tačiau, aišku, pačios reformos, kurios, e, apie kurias mes čia iš tikrųjų visi sutarėme ir kalbame, reikalauja ir galbūt e, tam tikrų pakeitimų. Aš irgi panašų klausimą noriu išduoti dėl e, valstybių narių pranešimų apie įtarimus sukčiavimui ir korupcijos atvejus. Pagal 2009 metų ataskaitą E, iš 111 pranešimų 94 pranešimai buvo pateikti Bulgarijos valstybės ir vienas kitas iš kitų ES šalių. Tai aš norėčiau paklausti, ar tai iš tikrųjų e, yra kontrolės sistemos e, nepakankamumas kai kuriuose valstybės narėse, ar vis dėlto trūkumas, kaip jūs ir minėjote, tam tikros sistemos nustatymo bendraujant su ES valstybėmis Olofo tarnybų. Ačiū. Yes, thank you. We have to distinguish between the notification of... Norėjau pasakyti štai ką. Na taip, žemės ūkio ir struktūrinių fondų srityje tų notifikavimo atveju yra daugiausia. Mums svarbu žvalgybos tikslais ir analizai, tai yra labai svarbu gauti tos duomenys. Ir specialių kažkokių pranešimų gavimas nuo Olafe padeda užkirsti kelią sukčiavimui. E, prancūzai tai vadina e, procedūrų, atskirų atvejų procedūra, kai pranešama apie atskirus atvejus. Ir aš manau, kad jūs kalbate apie pirmą tą atvejį. E, dilema yra štai kokia. Kaip atskirti tuos atvejus, nes Pavyzdžiui, gal atsitinka taip, kad jeigu nedaug pranešimų yra, galbūt administracija yra puikiai ir tų pažeidimo atveju nėra, o galbūt administracija kaip tik netlieka savo darbo ir nesako tiesos. Tad mano pamastymas būtų toks. Kai kalbame apie išlaidas konkrečioje valstybėje narėje ir kai tų notifikavimo atveju yra mažai, reiškia, kad galbūt darbas buvo atliktas tinkamai ir apie pasiekmes jau reikia kalbėti kitaip. Pavyzdžiui, Vokietijoje ir Luksemburgė pažeidimo atveju tikrai yra nedaug. Reikia pasižiūrėti, kokio pobūdžio yra išlaidos kokia yra sudaryta metinė programa. Ir reikia padaryti visą tą analitinį darbą. Ir tuomet po to analitinio darbo galima rasti labai kontroversiškų rezultatų, galima rasti stebinančių kartais rezultatų. Bet čia yra tyriejų darbas. Tai yra tas dalykas, kur reikalingi žvalgybos tam tikri tyrimo pajėgumai. Taip manyčiau, kad ir ateitie bus organizuojamas darbas. Ačiū. Kolega Hatsimakakis. Ačiū. Pone Alėtai. Aš taip pat klausiausi jūsų pranešimų kitose komitetuose ir e, aš manau, kad jūs darbą atliekate tinkamai. Aš dabar norėčiau grįžti prie pano kolegos Staso klausimo. Tai būtent dėl vidinių problemų Olafe. Jūs e, pareiškite savo nuomonę dėl šių problemų, tačiau bet kokiu atveju e, Aš norėčiau e, paklausti, jeigu, jeigu pavyzdžiui, aš kaip Europos institucijos atstovas, mano problema nagrinėjama, pavyzdžiui, Olafe, tai kaip jisai nagrinės mano šią problemą? kaip bus ta antroji pusė, dėl kurios aš padedu, pavyzdžiui, e, pateikiu skundą arba pareiškimą, kaip, e, kaip išlaikysis tą pusiausvyrą? Really with... Iš tiesų, e, aš nepritarčiau apskritai šitokiam klausimui, nes aš neatstovauju jokiam klanui ir jokiai grupuotėjai. Ir Nemanau, kad aš, aš būčiau kaip, pavyzdžiui, pareigūnas subordinuotas e, kokiai nors institucijai. E, e, iš tiesų, aš tiesiog kaip pareigūnas pritarčiau iš esmės mūsų organizacijos tikslams ir gairiams. Aš laikyčiausi tam tikrų taisyklių. Bet kokiu atveju jūs turite atlikti kaip profesionalas savo darbą kuo geriau. Toks yra mano principas. Ir turite atitikti tam tikrus reikalavimus ir turėti tam tikrus prioritetus. Bet kokiu atveju e, yra, žinoma, geriau spręsti panašias problemas, jeigu dirbame, e, pavyzdžiui, ilgus, ilgą laiką kartu. E, čia, pavyzdžiui, šis klausimas praėjusiais metais buvo aptartas mūsų vadovų, Olaforo vadovų rate. Ir mes iš tiesų ilgalaikiu laikotarpiu stengiame užtikrinti mūsų e, tinkamą administravimą. Ir mes stengiamės e, nustatyti, kokios mūsų silpnosios pusės, problemos. Mes e, stengiamės išnaudoti visus mūsų gebėjimus ir kompetenciją, kurią pasižymi atskiri žmonės. Ir į tai atsižvelgdami mes, pavyzdžiui, ir skiriame žmonės jų pareigas. Ir e, manau, kad tai yra bendras e, principas. E, žinoma, Briuselėje yra tam tikra informacija, pavyzdžiui, pasirodanti žiniasklaidoje, tam tikra keista informacija, pavyzdžiui, vienoje valstybėje narėje apie tokius klanus arba grupuotės, tačiau manau, kad tai yra perdėta. Aš manau, nemanau, tačiau tikrai nemanau, kad problema yra tokia didelė, kaip jūs čia ką tik apibūdinote. Uh, Pavyzdžiui, gali būti atsitikti, e, kad, e, kad, e, pavyzdžiui, pas mane apsilankytų jūsų kolegos ir bandytų kontaktus mane įtikinti, tačiau bet kokią atveju mes turime sutarti ir rasti bendrą sprendimą. Uh, kolega Andresen, ačiū ponė pirmininkė. Pone Aretai, jūs sakėte, kad Olafas iš tiesų yra atsakingas už visą ciklą, už visą kovos sučiavimo sritį. Tai būtent, e, būtent už prevenciją ir už nustatymą tokių nusikaltimų. Tačiau bet kokią atveju reikia sustiprinti šią sritį. Todėl e, e, aš norėčiau paklausti, kągi jūs norėtume įgyvendinti. Būtent, kad būtų informacija, kurią gaunama pasinaudojama kuo geriausiai. Ačiū. Dabar dėl sėkimo, dėl nu, bylų nu, nustatymo, kaip gauname informaciją. Čia mes gauname e, tam tikrą informaciją iš informatorių, bet dažniau mes gauname e, informaciją iš e, komisijos tarnybų, tai iš kitų tarnybų. Kitas dalykas, kai mes nustatome tam tikrus sukčiavimo atvejus, pavyzdžiui, atlikdami žvalgybos duomenų analizę. Ir čia priklauso viskas nuo analizės mechanizmų tam reikia e, daugybės duomenų ir daugybės jų apdorojimų pajėgumų, kad mes nustatytume, ar įvyko nusikaltimas. Ir čia mes pradėjome tą darbą, kai aš tapau žvalgybos skyriaus vadovu. Mes mm, e, pradėjome gauti tuo metu daugybę, kai aš tapau direktoriumi šitos skyriaus e, duomenų ir mes turėjome juos apdoroti, kad tai būtų vykdomos mūsų užduotis. Tai būtent tai, čia kalbant apie sekimą. Kitas dalykas, tai e, mes turime e, mokytis iš, iš savo klaidų ir iš savo patirties. Mes, e, mes teikime konsultacijas komisijai, kaip stabdyti korupciją ir sukčiavimą. Tai yra mikro lygių, vykdami tą informaciją. O makro lygių mes diskutuojame su tam tikromis institucijomis, kaip galima Mm, tvarkyti geriau finansavimą, struktūrinius fondus, e, kaip galime gerinti teisėjų kūrą. Tai būtent e, pers, e, kaip kontroliuoti finansų srautus. Be to, mes prisidedame prie diskusijų, kurios vyksta dis, komisijoje. Tai būtent, kad būtų teisėkuros e, e, procedūros supaprastintos, e, tai finansų reglamentai, kad būtų jie kūrėmi ir rengiami jau taip, kad būtų žvelgiama į sukčiavimo grėsmę ir būtų vykdoma sukčiavimo prevencija. Čia čia yra labai svarbus daiktas ir labai daug to darbo. Tai būtent mes prisidedame prie, praktiškai prie sprendimų prieimimo. O dabar dėl informatorių. Tai iš tikrųjų tai yra saugiklis e, mūsų e, iš jų gaunama informacija, kad mes vykdome savo administracinį darbą. Ir labai svarbu saugoti tuos informatorius ir ginti juos. Žinoma, mes e, iš karto galima ir nustatyti, pavyzdžiui, kai šitais informatoriais kas nors nori pasinaudoti, suteiks mums netinkamą informaciją. Čia mes turime tam tikrą informacinių technologijų sistemą, kuri iki šiol e, parodys, e, kad yra tikrai yra galinga priemonė analizuojant informaciją. Ir labai svarbu, kad mes turime tokią sistemą ir kad galime ją pasinaudoti. E, ir mes šiuo metu naudojame tikrai nemažai informatorių paslaugų. Kompliment für Ihre Sprache. Ačiū. Norėčiau pagirti Jūs už Jūsų kalbų žinias įvairių. Jūs iš tikrųjų mokate jų nemažai. Dabar dėl norėčiau paklausti dėl e, tyrimo trukmės. Jeigu jūs, pavyzdžiui, e, nuspręstumėte iš savo direktorato, kuriam dabar vadovaujate, e, perkelti žmonės į kitą direktoratą, tyri, tyrėjų direktoratą, tai kaip jūs spręstumėte kilusią tokią problemą, kad, sakykime, kad ne vienas skyrius nenori iš tikrųjų atiduoti savo žmonių. Visą laiką yra toks nepasitenkinimas tuo metu. Nes iš esmės kiekvienas nori išsaugoti savo išaug, išaugintą specialistą. Ir čia e, aš dabar norėčiau paklausti dėl jūsų dabartinės veiklos. Tai būtent Olafo administravimas. Žinote, kad yra laikini darbuotojai, Olafo e, darbuotojai tai yra dažniausiai yra laikinai įdarbinti ir labai sunku juos įdarbinti ilgam laikui. Ir iš tikrųjų ta problema sprendžiama jau daugelį metų. Ir norėčiau paklausti, kodėl tiek ilgai užtrunka e, tas dalykas ir kodėl tiek mažai pažangos pasiektai darbinant darbuotojas ilgam laikui. Eh, Taigi, aš eh, iš tiesų perdaviau specialistus iš savo direktorato. Kitiems direktoratams, eh, ponas Bilinės jau sakė, aš per daug jau atidaviau tų žmonių, aš neturėčiau daugiau atiduoti daugiau specialistų. Nes mano sritis jau patenka į pavojų, kad bus neįvykdytos užduotis toje srityje. Pavyzdžiui, e, mes atiduodame specialistus į tas rytis, kurios yra vis svarbesnės. Tai būtent yra duomenų apsauga, pavyzdžiui, arba e, galimas, galimybė susipažinti su dokumentais, tai priežiūra tų dokumentų. Tai iš tiesų, tai iš tikrųjų, e, šitie klausimai yra aptariami šitame parlamente ir jau praėjusią kadenciją buvo aptariami. Tai teisinis darbas, teisinių klausimų sprendimas, bendradarbiavimas su ombudsmenu yra vis svarbesni prioritetai. Aš galėčiau e, iš informacinių, iš e, informacinių technologijų skyriaus e, pe, paimti žmonės ir perkelti juos į kitas sritis, kurie galėtų geriau atlikti savo, e, savo užduotis, būtent susijęs su tomis naujomis sritimis, tai duomenų apsaugos ir visa kita, kitomis sritimis. Iš tiesų, aš esu dosnus, aš galiu atiduoti savo žmonės kitiems skyriams, jeigu tik tai padėsiu Olafui. Mes e, šią problemą išsprendėme, iš esmės, kai aš buvau, kai aš buvau, e, buvo, buvau išteklių direktorius atsakingas už e, personalą. Mums kilo daugiausia problemų dėl komisijos visų pirma, kuri tam prieštaravo, dėl profsąjungų, kurios prieštaravo, taip pat dėl tokio darbuotojų kilnojimo ir dėl to, kad tie darbuotojai darbinami laikinai. Aš taip pat esu laikinai darbintas. Ir aš e, didžiuojasi, kad mano pozicija yra tokia. Tačiau tie yra kolegų, kurie neturi e, teisės sudaryti e, neterminuotas darbo sutartis. Deja, jie turi išeiti iš darbo, kai baigėsi jų darbo sutartis. E, O tačiau, bet kiti tampa pareigūnais. E, bet, bet kokia atveju šita problema yra išspręsta. E, e. Gracias, presidente. Bienvenido, señor Ilet. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Sveikinu, pana Ilet. Jūs esate kandidatas į šį postą. Jūs sakėte, kad uh, Olafas turi išlaikyti praktiškai visas dabartinės funkcijas. Tačiau kokias vis dėlto iš tų funkcijų jūs e, galėtumėt panaikinti? Taip pat e, kalbant apie prašymą sustiprinti operatyvinius e, gebėjimus šitos struktūros, norėčiau sužinoti jūsų nuomonę. Ir norėčiau taip pat paklausti, kokio laiko tarp jūsų nuomonė reikės tam, kad tie radikalūs pasikeitimai įvyktų. Toliau, gandai ir jų patikimumas. Jūs kalbėjote apie kitas tartotinės organizacijas ir sakėte, kad ten galbūt situacija yra dar blogesnė, bet mm, tai, tai nepagodžia. Todėl klausimas būtų, kokiu priemonė imsitės, užtikrindamas didesnę vidinę drausmę, todėl kad Olafas vis dėlto yra labai svarbus instrumentas. Dėkoju. Abe, be abejo, galima taupyti žmogiškosių išteklius pertvarkant kai ką Olafo viduje. Tai yra susijęs su atskiromis politikomis. Man šiek tiek sunku kalbėti labai tiksliai. Man tiesiog nutinka taip, kad savo biure gali tekti susitikti su penkiais direktoriais, kurie skūsis, kad bus naikinamos jo, jų vadovamos tarnybos. Tiesiog aš manyčiau, kad sprendimus reikės priimti, stengsiuosi vaidinti, jei būsiu direktorius, esminį čia vaidmenį. Tačiau kol kas labai tiksliai kalbėti nenorėčiau. Tačiau taupyti, e, aišku, reikia ir kai kuriuose vietose tą mes ir darysime. Mes, aišku, jeigu galime sutaupyti vienur, tai tuomet galėsime sauliaisti daugiau kitur. Komisijos tarnybos yra atsakingos už muitinės ir žemės ūkio fondus, už jų naudojimą. Manyčiau, kad čia galima atlikti tam tikrų pertvarkymų, nes komisija daugiau darbo gali atlikti. Komisija nuo 6 iki 18 mėnesių e, vidutiniškai skiria tam darbui, nes neišeina labai greitai tų darbų atlikti. Kai dėl lyderiavimo, pasakysiu atvirai, aš jau keletą metų vaidinu tą lyderio vaidmenį Olafe. Ne keletą mėnesių, o keletą metų. Manau, kad aš iki šiol dirbau gerai ir kad ši, su kovos su sukčiavimu biurui esu padėjęs visai nemažai. E, na, visos grupės, visos atstovavimus, visų atstovavimų šalių atstovai turi gerus kontaktus su manim ir aš sakyčiau, kad man, kalbant posėdžiuose, aš sulaukiu plojimų iš labai skirtingų žmonių, iš labai skirtingų šalių atstovų e, nuolatinis komunikavimas, geras pavyzdys, nuolatinis kalbėjimas apie tinkamą elgseną ir pavyzdžių rodimas, manyčiau, yra geriausias dalykas. Na, manyčiau, kad e, bent nu, komunikavimo trūkumai turi būti išspręsti ir aš manyčiau, kad per artimiausius dešimt mėnesių mums tai pavyktų. Äh, Ačiū dabar dėl politinės įtakos jūs e, e, iš tiesų būsime, būsite priklausomas ir savo srityje nuo politinių sprendimų. Ar jūs manote, kad tai yra problema? Štai politinė įtaka jums. Ar jūs turite tokius mechanizmus, kurie galėtų sumažinti politinę įtaką jums iki minimumo? Ar jūs e, turite tam tikrų inovatyvių pasiūlymų, kaip galite, galėtumėte sumažinti politinę įtaką jums ir užtikrinti skaidrumą? E, atsakymas yra labai paprastas. Ne. Aš nematau čia jokių problemų. Man nėra daroma jokia politinė įtaka. Jokių būdų nebuvo daromas politinis spaudimas kokiems nors tyrimams. Viskas. Grazie, ringraziamo. Dėkoju, dėkoju, dėkojame Donui Aulet už dalyvavimą klausimuose. Ačiū ir kuo geriausios kloties jums. Allora, procediamo. Kągi, tuomet periname prie paskutiniosios klausimų dalies. Dabar išklausysime poną Giovanni Kessler. Dabar jam suteiksiu žodį. Primenu jam, kad jo kalbėjimo laikas yra penkios minutės. Prašom. Ačiū, labas rytas. Aš norėčiau prisistatyti, prisistatyti trumpai ir pasidalinti kelioms mintimis apie Olafą. Aš esu prokuroras. Ir savo karjeroje mm, aš turėjau galimybę dirbti įvairiose vietose, įvairiose aplinkose ir sprendžiau įvairių pobūdžių bylas. Kaip e, prokuroras savo gimtajam mieste aš e, vykdžiau e, tam tikrus tyrimus, kurie buvo susiję su korupcijos tinklu, ir ten buvo įsitraukę ir tam tikri garsų žmonės, rangovai, vieši asmenys. Ir aš manau, kad Olafas tai yra, manau, kad tik būtent ir panašiai yra institucija. Mes, pavyzdžiui, savo darbe, taip pat Lichtensteine, pavyzdžiui, tyrėme tam tikras bylas, kurios buvo susijusios su pinigų plovimu. Uh, Su, su Lichtensteinu buvo iš tiesų pakankamai problematiška dirbti tuo metu, nes jie nelabai noriai išduodavo informaciją apie ten e, laikomas bankose lėšas. Tačiau mums pavyko vis dėlto, kaip a, e, e, prieš mafiją kovojantis prokuroras e, Sicilijoje, aš a, kovojau prieš mafijos šeimas a, pietų Sicilijoje. A, Čia aš e, iš visus metus kovojau e, prieš e, mafijos šeimą su tam tikra tyriejų grupe. Ir man pavyko mafijos šeimų atstovai buvo priimti nedaugiau negu šimtas apkaltinamųjų nuosprendžių. Taigi skaičiai pakankamai įspūdingi. E, po to aš Bolzano buvau prokuroras, tai, tai yra um, Šiaurės Italijos miestas netoli Šveicarijos sienos. Ten uh, buvo atliekami sėkmingi tyrimai uh, sukčiavimo atvejais. Tai būtent buvo sukčiavimo ES lė, lėšomis. Čia buvo kalbama apie, uh, apie Italijos ir Vokietijos muitinės. Mes su jomis bendradarbiavome ir mums pavyko iškovoti apkaltinami nuosprendį vienai Italijos bendroviai, kuri buvo finansuojama ES lėšomis, kuri turėjo gabenti daug maisto į Albaniją, tačiau šitas maistas buvo gabenamas vis dėlto į ES valstybės ir nepateko savo paskirties šalį. Mes, mums pavyko susigražinti šitas e, apgaulės būdų įsigytas lėšas. Kalbant apie mano patirtį tarptautinėje srityje, e, aš buvau e, Kosovo misijos vadovo pavaduotojas. Ir aš buvau atsakingas už policijos ir teismų priežiūrą šioje misijoje mes turėjome 300 darbuotojų. Ir galiausiai aš norėčiau paminėti tai, kad aš buvau, buvau aukštasis komisaras Italijos e, kovojantis su, ar vyriausias komisaras kovojantis su korupcija ir su sukčiavimu. E, būtent mes kovame su sukčiavimu, kuris e, buvo susijęs su Florencijoje e, vykdomais, vykdomais tyrimais. Tai būtent mes e, bendradarbiavame su muitinė, su prefektūra ir e, mes bendrai dalyvavome bendrose operacijose ir buvo konfiskuota daug suklastotų prekių, buvo E, tam tikros laboratorijos atskleistos ir surastos ir buvo paskirti apskaltinamieji nusprenčiai daugumai žmonių, kurie dalyvavo šiuose operacijose. Taigi, e, e, su klastojimu aš esu pakankamai susipažinęs kaip su reiškiniu, ypač Italijoje ir ne tik Italijoje ir už jos ribų. Dar keli žodžiai apie Olafą. Aš E, visus savo pajėgumus skirčiau trims e, prioritetams. Tai yra nepriklausomumas, vieningumas ir veiksmingumas. Tai yra nepriklausomumas. Olafas be nepriklausomumo iš tikrųjų e, būtų nenaudingas, nes jis turi vykdamas savo tyrimus būti nepriklausomas. Man tai yra pakankamai lengva įgyventi šį prioritetą, nes aš vykdžiau ir savo veiklą, buvau nepriklausomas nuo aplinkos, nuo politikos. Kitas dalykas tai yra vieningumas visi skyriai, visi darbuotojai turi dirbti kartu, visais lygiais turi būti gyventas vieningumas. Aš iš esmės nepriklausau jokiam klanui, jokiai grupiai, aš jokių partinių linijų nevykdysiu. Ir aš būsiu visiškai nepriklausomas ir objektyvus. O kitas dalykas - veiksmingumas. Iš esmės, man laikas baigėsi, bet aš vykdysiu savo užduotis. Vielen Dank. Um. Pane Greslė, ačiū, pane Kesleri. Aš iš esmės domėjusi jumis daug labiau negu kitais kandidatais. Man susidaro įspūdis, kad jūs esate tas žmogus, kuris iš esmės užsima daugiausia operatyvinė veikla. Jūs prieš dešimt metų netgi tapote netgi politiku. Ir man įdomu, kaip jūs kaip politikas galėtumėte prisidėti prie Olafo veiksmingumo. Ar jūs galėtumėte e, e, dabar pasakyti, kokias, kokią veiklą sumažintumėte, e, kur jūs sumažintumėte darbuotojų skaičių, kur jūs padidintumėte, ką jūs darytumėte su tyrėjais. Jūs rašote į akademiją nesminių tarnybų, pavyzdžiui, nesminių skyrių Olafe. Kasgi yra tie skyriai? Na taip, politinės patirties turiu. Tačiau aš šiaip ar taip buvau prokuroras. Na, politikoje aš sukaupiau tam tikros patirties ir į politiką nu, pernešiau savo profesinės patirties tam tikrą kultūrą. Aš manau, kad kad mano politiniai įsipareigojimai ir, ir, ir Ehm, mano darbas buvo tarpusavį susijęs su e, taip, kad aš vieno e, srities vertybės perkeliau į kitą. Aš dirbau parlamentinių tyrimų komitete, dirbau teisės reikalų komitete, būdamas politiku. O dabar jūsų klausimų antroji dalis. Mes turime daugiau susitelkti prie tyrimų, suprantama. Tam reikia daugiau žmogiškų išteklių ir lėšų. Tyrimams tai yra reikalinga. Ką reik, ko reikėtų atsisakyti, kad būtų galima personalą ir lėšas perkelti. Pasakyčiau štai ką, aš minėjau subsidiarumo principą. Jis turėtų būti taikomas ir OLAF veiklai taip pat. Veikla, kuri gali būti atliekta geriau kitų institucijų ir tarnybų, turėtų būti atliekama kitų tarnybų, OLAFas neturėtų jų atlikti. Pavyzdžiui, finansinė priežiūra turėtų labiau vykdyti galbūt kažkas kitas, ne Olafas. Ir manyčiau, kad šį darbą būtent generaliniai komisijos direktoratai galėtų atlikti taip pat efektyviai. Kai dėl strateginės žvalgybos. Tai yra svarbu, suprantama, Tačiau ten, sakyčiau, yra sutelkta per nelik daug išteklių. Žmogiškųjų taip pat. Galbūt tuos išteklius būtų galima kitur, dalį tų išteklių būtų galima geriau panaudoti e, tyrimų veiklai. Kolega Gair. Kesler. Im... Pone Keslerį, e, sveikinu atvykus pas mus į komitetą. Iš tikrųjų, e, man padarė įspūdį tai, ką Aš perskaičiau apie jūs, man sudarė įspūdis, kad niekas, kaip jūs, nėra toks kompetitingas šioje srityje. Iš tiesų, jūs atinkate praktiškai visus mūsų reikalavimus e, konkursų sąlygose šiam postui. Tačiau bet kokia atveju Olafas yra ypatinga tarnyba. Čia e, e, darbas ne tik tai tarptautinėje aplinkoje, bet ir Olafas atlieka į svarbų vaidmenį koordinuodamas ir santykius tarp e, Europos institucijų. Ir e, jūs galbūt e, galėtumėte pasakyti, kokią patirtį atsineštumėte iš savo tarptautinio bendradarbiavimo į Olafą, kad pagerėtų jo darbas. Manau, kad Olafo direktorius turi turėti patirties atliekant tyrimus, jis turi turėti vadybininko patirties, kadangi jam teks vadovauti daugiau negu 500 asmenų kolektyvui. Kaip jūs minėjote, Olafo direktorius taip pat turi turėti ir politinės patirties, nes Olafas taip pat yra ir ta institucija, agentūra, kur yra, jeigu taip galima sakyti, daroma politika. Um, dabar um, yra plačiai kalbama apie Olafo reformą, apie tai kalbėjo Europos parlamentas, taryba ir komisija. Aš, kaip buvęs prokuroras, matau, kad štai kokią padėtį Olafo direktorius turėtų būti įtrauktas į šias visas procedūras, į šias visas diskusijas. Jis galėtų teikti savo patir, patirtį, savo patarimus. Aš manyčiau, kad mano sukaupta patirtis tarptautinėje srityje, politinėje srityje ir profesinėje srityje e, man padėtų Aš būčiau ne tik vien tyrėjas, ne tik kažkokiu operatyviniu veiksmu atlikėjas, bet aš taip pat galėčiau e, būti vadovas, kuris e, glaužiai bendradarbiauja su komisija ir parlamentu ir kuris dalyvauja rengiant šią reformą ir ją įgyvendinant. Ačiū. Pone Greslė. Tai Taigi, aš dabar norėčiau, norėčiau paklausti, jūs e, pateikėte e, tam tikrus pavyzdžius apie e, nebūtinas bylas, kurias nagrinėja Olafas. Tai yra sena problema. Ir čia mes iš tikrųjų turėtume būti sažiningi, sažiningesni negu iki šiol, spręsdami tą klausimą, kada iš tiesų yra byla nebūtina. Tai, tai būtent kada neverta ją tirti. Taigi, kaipgi e, bus e, elgiamasi su tokiamis bylomis, jeigu nėra ta, tam tikrų e, faktinių aplinkybių ar trūksta kažkokių įrodymų? Kaipgi aš žinosiu, iš esmės, jeigu informatorius pranešė man apie kažkokią bylą, apie kažkokį atvejį, tai kad ta byla yra neverta nagrinėjimo. Ir galbūt reikėtų kažką tai pakeisti Olafe, kad būtų greičiau išfiltruojamos tokios bylos. Na, klausimas iš tikrųjų labai aktualus dėl nepriklausomumo, vienybės ir efektyvumo. Aš norėčiau pasakyti štai ką. Kai kurie atvejai jau pačioj tyrimo pradžioj pasirodo kaip, na, nepasiteisinantis. O kartais ir priešingai. Tačiau mes turime dirbti šiais klausimais išsiaiškindami. Negali būti palikti atvejai, neišaiškinti ir negali tik vienas koks nors direktorius nuspręsti, pasiteisins šitos bylos tyrimas ar ne. Deminimis politika buvo taikoma pradiniuose etapuose. Ir ši politika buvo nukreipta tik į kiekybinius tam tikrus slengščius. Tai yra tam tikri objektyvūs skaičiai, bet mano supratimu tai neturėtų būti vienintelis rodiklis, kuriuo remiantis būtų galima pripažinti, ar byla pasiteisins ar ne. Bylos pasiteisinimą ar ne Olafui, ar tyrimui, dar kartą vrėžiu, Olafo nuomonė pasiteisinimas bylos galėtų būti vertinamas remiantis ir subsidiarumo principu, kas reiškia štai ką. Jeigu kita institucija, pavyzdžiui, gali atlikti tą tyrimo darbą efektyviau, tai tuomet Olafui, aišku, šita byla turėtų būti traktuotina kaip nepasiteisinanti byla ir nereikėtų Olafui jos tirti. Jeigu, pavyzdžiui, AIDOC, pavyzdžiui, net nekompetentinga tam patirti tokį e, atvejį, tai tuomet tyrimą turi atlikti Olafas. Ir tuomet, aišku, tas kiekybinis, galbūt slengstis, galbūt bus žemesnis, bet to reikia. Kolega Balčytis. Ačiū, gerbiamas pirmininkė, gerbiamas pretendentė. Yeah, we are talking in 25 languages. Yeah. <laughs> no, no, no, in Lithuania. tai e, e, iš tikrųjų, tai jūs prisistatėme, e, jūsų praeitis yra įspūdinga, kalbant apie prokuroro veiklą ir tai, kas buvo padaryta. Ir visiškai mažai išgirdom apie būsimą jūsų požiūrį į dabartinę situaciją Olofo institucijai Per dvi dienas mes čia išgirdom gana tokių įdomių dalykų, aš esu naujas e, parlamento narys, kad pačioje institucijoje egzistuoja tam tikras e, susiskaidamas darbuotojų tarpė. Ir praktiškai visi, kurie dirba, tai pripažino. Ir jūs paminėjote, kad būsite ne tik tyrėjas, bet galėtumėte būti ir vadovas. Aš manau, kad ta problema kaip tik ir egzistuoja, kad matomai vadovas turi spręsti iš esmės problemą, jeigu darbuotojai yra kažko tai nepatenkinti. Tai yra viena. Antra, apart jūsų iš visų išvardintų priežasčių, e, egzistuoja dar tam tikra problema santykiuose su valstybės narėmis. Šiandieną nėra sukurta aiškios ir pilnos sistemos tuose santykiuose ir šiandieną, e, kaip aš įsivaizduoju, nėra aišku pačiam Olofui, ką valstybės narės turi daryti, ką jos privalo daryti ir ką galbūt jos turi daryti savo požiūriu. Todėl pirmiausia, aš ir norėčiau paklausti, kaip vadovas, kaip jūs planuojate spręsti tuos nesutarimus, kurie egzistuoja institucijos viduje. Ir antra, kaip jūs galvojate, ką reikėtų šiandieną keisti santykiuose su Olafu, Europos institucijom ir valstybės narėmis, kad jūsų darbas ateityje taptų efektyvesnis. The... Dėkoju. Kad dėl vidaus padėties. Na, regisi, yra tų susiskaldimų. Olafo viduje atsiranda tokių konfliktuojančių tarpusavėje pusių, mes apie tai girdėjom. Aš manau, kad aš, kadangi nepriklausau ne vienam iš tų klanų ar pusių, tai mano padėtis yra geresnė. Aš bandyčiau ieškoti ir rasti raktą toms problemams spręsti. Manau, kad reikia leisti visam personalui dalyvauti sprendimų prieimimuose. Tai reiškia, kad e, žmonės turi turėti galimybę pareikšti savo nuomonę, išsakyti pamastymus ir pas, viešai deklaruoti savo interesus. Visi turi teisę būti išklausyti ir turi teisę dalyvauti skaitrioje diskusijoje. Aš manau, kad sprendimų skaidrumas yra esminis dalykas. Svarbu taip pat, kad būtų sukurta aiški sprendimų prieimimo procedūra ir kad žmonių siūlymai būtų išklausomi. Jeigu dėl kažko nusprendžiama, skaidriai nusprendžiama, tai tuomet visi turėtų tokių sprendimų laikytis ir neturėtų būti jokių paslėptų planų, darbo tvarkių ar panašiai. Nereikėtų tuomet e, kažkokios informacijos bandyti gauti iš išorės ar sprendimų, primetimo iš išorės. Jeigu sprendimas buvo priimtas, Ir jeigu jis buvo priimtas skaidriai ir sąžininkai, tai tuomet jo turėtų būti ir laikomasi be jokių nukrypimų ar kitų galimybių ieškojimo. Na, o kai dėl santykių su valstybėmis narėmis noriu pasakyti, kad jie labai yra skirtingi, nes pačios valstybės yra skirtingos. Problemų čia be abejo esama. Ties galime spręsti dviem būdais. Olafas gali imtis tam tikros iniciatyvos ir aš manyčiau, kad tam reikia naujo reguliavimo ir apie tai reikėtų pamastyti vykdant Olafo reformą. 2008 metais Europos parlamentas yra pateikę savo siūlymą, aš skaičiau šį dokumentą ir aš manau, komisijos pasiūlymus kol kas gal nebuvo visiškai atsižvelgta. Kiekviena valstybė galėtų taip pat pateikti savo siūlymus dėl santykių su Olafu. Tai būtų reikalinga renkti periodiškai e, pranešimus. Ir trečia, reikėtų taip pat naujos tvarkos susijusios su surinktų įrodymų efektyvumu, kai atliekami OLA. Kolega Hatsimakakis, prašau. Pone Kesleri, e, jūsų pristatymas man labai patiko, ypač e, jūsų e, svarbiausi žodžiai - nepriklausomumas, vienybė ir veiksmingumas. Aš norėčiau pradėti nuo veiksmingumo, aš norėčiau prie kolegos Balčyčio klausimą. Tai būtent dėl santykių su valstybėmis narėmis. Daugelis bylų iš tiesų yra sprendžiami E, tai trejus, penkerius metus e, šitos bylos gūli pas jūs, ilgai nagrinėjamos ir neveiksmingai nagrinėjamos. Ir dėja, čia svarbiausias klausimas yra santykiai su valstybėmis narėmis, sprendžiant tokias bylas. Nes būtent e, tie tyrimai vyksta valstybėse narėse. Kaip jūs norėtumėte sutrumpinti, konkrečiai asmeniškai prisidėti prie to, kad būtų sutrumpinta ta trukmė? Uh, uh, Dvi priežastys kelia man susirūpinimą dėl efektyvumo ir tų ilgų tyrimų. Kaip jau sakiau, tai yra du dalykai. Ir paskui svarbu išsiaiškinti, kokias teisinės pasiekmes tie tyrimai turi valstybėse narėse. Labai trumpai galėčiau pasakyti štai ką. Manau, kad turime dirbti Olafo viduje dviem keliais. Nepriklausomai nuo tų reguliavimo reformų, kurias paminėjau. Turime pasitelkti teisininkus dirbančius Olafe. Ir tuos žmonės turime pasteikti labai anksti, kol kas šito nėra daroma. Jie yra įtraukiami jau į tyrimo pabaigą ar į teisinę priežiūrą. O aš manyčiau, kad teisininkai Olafe turėtų būti įtraukti į procedūrą anksti. ir būtų galima tuomet, mano supratimu, pasiekti tyrime e, efektyvesnių rezultatų, nes tuomet būtų galima glaudžiau bedradarbiauti su teisininkais valstybėse narėse, su teisinėmis struktūromis ten ir kontaktas būtų geresnis. Nes prokurorai dažniausiai žino, kaip dirba kolegos valstybėse narėse ir aš manau, kad rezultatai atliekant tyrimus pasiekia, kad jos būtų geresni. Kitas dalykas, mes taip pat turime užtikrinti, kad į tyrimus įtrauktų asmenų teisės yra gerbiamos ir ginamos. Nes pasitelkus teisininkus, mano supratimu, geriau galima užtikrinti tą interesų apsaugą, nes jie turi e, patirtį ir įprotį dirbti, užtikrinant būtent šį aspektą. Norėčiau paminėti dar vieną dalyką, kai įmanoma. Nors to reikėtų, ko gero, visais atvejais tai daryti, bet nors tada, kai įmanoma, įtraukti nacionalinę policiją ir teismų struktūras E, atliekant Olafo tyrimus. Ne tik jiems pateikti mūsų tyrimų rezultatą reikėtų. E, ir jie dažnai būna nieko nežinantis apie tyrimą ir tik mes juos informuojame. Tačiau aš manau, kad jie tyrimo tam tikrame etape turėtų būti nacionalinės tos struktūros, mano paminėtos, turėtų būti įtrauktos į tyrimą. Ir aš manau, kad valstybėse narėse e, bylos būtų daug sėkmingiau nagrinėjamos, jeigu e, teisės struktūros valstybėse narėse į tuos tyrimus būtų įtrauktos anksčiau. Dėkoju. Kolega Stas. Uh, welcome. Ačiū. Sveikinus atvykus į mūsų posėdį. Kalbėsiu olandiškai. Norėčiau grįžti prie bendradarbiavimo klausimų. Buvo kalbėta apie bendradarbiavimą Olafo ir valstybių narių, tačiau kiti kandidatai kalbėjo apie bendradarbiavimą su kitomis organizacijomis, kaip Europolas, Eurojustas ir panašiai. Tad mano klausimas būtų toks. Ar jūs matote tokių bendradarbiavimo galimybių, ar manote, kad Olafas galėtų e, dirbti kartu su Europolo Eurojustu, papildydamas e, savo veiklą ir jų veiklą tuo pat metu? Ar tai gera mintis jūsų supratimu? Ačiū. Uh, of course, Olaf, uh, Olaf, Žinoma, uh, Olafas bendradarbiauja ir su kitomis Europos institucijomis, sprendžiamis panašius klausimus, kaip ir, uh, kaip ir Olafas, tai Europolas ir Eurojustas. Tačiau uh, tai yra kit, truputį kitoks klausimas, negu sprendžiant tą klausimą, kaip bendradarbiauti su nacionalinė policija arba teismų sistemomis. Žinoma, yra tam tikras techninis e, praktinis sustarimas su Eurojustu ir e, Olafu. Iš esmės mes e, galbūt nedirbame tirdami tos pačius dalykus. Tačiau bet kokiu atveju čia išlaikomas subsidiarumas. Mes su tomis institucijomis, Eurojustu, Europolu, dirbame praktiškai kartu, koordinuojame savo veiklą, kad būtent nedarytume dvigubo darbo. Mes e, keičiamės informaciją, Olafas teikia tam tikrą informaciją Eurojustui. Eurojustas taip pat gali liktas pačias užduotis, sakykime, teikti tą informaciją Olafui. Tačiau nebūtinai šios dvi organizacijos e, dirba operatyvinių tyrimų srityje kartu. Nes e, Iš esmės mes stengiamės išvengti e, išteklių švaistimo, kad mes e, abi institucijos nepultume tirti tų pačių bylų. Nes e, čia mums svarbiau, kaip Olafui, svarbiau su nacionalinėmis organizacijomis. Pone Andresen. Ačiū, pirmininkė. Pone Kesleri, jūs pristatydamas pabrėžtė savo politinius įgūdžius. Gal galite paaiškinti kokia apimtimi e, šitas šitie jūsų politiniai įgūdžiai yra svarbus generalinio direktorius veiklai vykdyti. Kitas dalykas. E, jūs anksčiau diskusijose e, truputį paneigėte strateginės žvalgybos reikšmę. Gal galėtumėte pasakyti, kaip generalinis direktorius, ką jūs pasiūlytumėte, kokias priemonės sekdamas tam tikrus nusikaltimus ir nustatydamas tam tikrus pažeidimus. Aš pradėsiu nuo antrojo klausimo. Remiantis statistiką, per pastarosius metus daug bylų buvo pradėtos tirti būtent gaunant strateginės žvalgybos informaciją. Taip, porą E, tūkstančių per metus yra praktiškai e, tokių bylų pradedama remiantis e, tokia informacija. Iš tiesų, žvalgyba tai yra naudingas informacijos šaltinis, pradedant bylas. Be to, ši strateginė žvalgyba yra mm, svarbi ir teisėkuros sryčiai. Tai būtent e, jis svarbi yra ne tik tai Olafo veiklai, bet ir orientuojant Europos institucijų, agentūrų veiklą, būtent kuriant tokius teisės aktus, kurie e, vykdytų sukčiavimo prevenciją. Aš iš esmės nenorėčiau paneigti reikšmės žvalgybinės informacijos, tai yra strateginės žvalgybos. Tačiau bet kokiu atveju aš norėčiau truputį dėmesio daugiau skirti tyrimus ryčiai. Aš žinau, kad e, Olafo e, biudžetas ir personalas yra e, ribotas. Ir aš norėčiau tiesiog perkelti truputį išteklių iš vienos ryties į kitą. Žinoma, tai vyktų palaipsniui ir aš tiesiog norėčiau truputį išteklių perkelti iš, žval, iš strateginės žvalgybos skyriaus į tyrimų skyrių. Bet tai nereiškia, kad aš neigiu strateginės žvalgybos reikšmę. Tai tiesiog aš remiuosi savo patirtimi ir savo e, politinę, politinėmis e, požiūromis. Aš esmės esu prokuroras, aš e, ir likau prokuroru. Aš taip pat parlamente e, vykdžiu savo veiklą, taip pat vykdydama savo kaip prokuroro užduotį, tiesiog atkreipdamas dėmesį savo ankstesnę patirtį. Ir aš manau, į tą patirtį aš visada atsižvelgsiu ir ateityje, ir Olafe dirbdamas. Aš žinau, kad e, e, nepakanka iš esmės e, būti tik tai tyrėjų, būti tik tai prokuroru, jeigu vadovauji Olafui. Tam reikia ir tam tikrų e, politinių gebėjimų. Tai būtent nes aš turiu ir diskutuoti su Europos institucijomis, su Europos parlament, e, parlamentu. L'Olaf eh, è un servizio investigativo. Olafas yra tyriamoji struktūra ir generalinis tos struktūros direktorius turi būti ne tik tai nepriklausomas, bet ir e, visiškai nepriklausyti nuo jokių politinių aplinkybių. Trys klausimai. Ar negalvojate, kad eh, būdamas, buvimas politikų gali sukurti problemų ir jums, ir Olafui? kuomet, e, jeigu taptumėte generaliniu direktorium. Ir e, taip pat e, vykstant policiniam, policijos tyrimui gali iškilti problemų dėl tam tikrų politinių aspektų. Ir taip pat kaip tai atsilieptų su santykiams su parlamentu ir taryba. Um, independence. Tai yra tiesa. Bet kokia atveju nepriklausomumas yra svarbiausias dalykas. Bet čia nepri, ne, neužtenka tik tai būti nepriklausomai tam tikrai institucijai. Jie turi susikurti ir savo įvaizdį kaip nepriklausoma institucija. Žinoma, aš esu ir politikas. Aš esu buvęs prokuroras, kuris dabar at, e, vykdo politinės užduotis. Tačiau aš nesu karjeros politikas. Iš esmės parlamente aš netgi nebuvau kokios nors partijos narys. Aš buvau tik tai uh, parlamento frakcijos narys, be, jok, be jokios priklausomybės kokiai nors partijai. Aš buvau nepriklausomas parlamento narys. Ir, ir savo politikoje aš buvau iš esmės toks objektivus politikas. Aš e, e, tiesiog netgi nepretentavau į, į vyriausybę. Aš e, pasilikau mūsų asamblėjoje, tai būtent teisėkoros institucijoje, o ne vykdomojoje valdžioje. Nors turėjau tokią galimybę. Aš netgi esu laikomas netipiniu politiku. Nes aš nesu tipinis politikas. Uh, Kitas dalykas, e, ir bet kokiu atveju aš ginčiau e, Olafą nuo tokių kaltinimų, kad e, Olafas yra politiškai orientuota organizacija. Kaip prokuroras, aš jokių būdų nesikišau į politiką, aš neturėjau jokios politinės patirties, nors, žinoma, daug kartų aš buvau kaltinamas, kad palaikau tam tikrą politinę partiją arba dešiniuosius, pavyzdžiui. O dešinieji mane kaltino, kad aš esu kairysis, kairieji kaltino, kad aš dešinysis. Uh, Tai būtent čia taip ir atsitinka e, paprastai vykdant tokį darbą. Todėl aš esu įpratęs e, gintis ir ginti instituciją, kurią aš atstovauju. Būtent ir aš tai e, stengsiuosi įrodyti savo darbo rezultatais ir savo elgseną. Kaip mm, Olafo vadovas, aš turėčiau glaudžiai bendradarbiauti su komisija, nes Olafas, kaip žinia, yra komisijos dalis. Uh, čia kalbant e, e, apie teisėkūros klausimus, e, jis turi būtinai bendradarbiauti su komisija. Ir žinoma, turi bendradarbiauti su Europos parlamentu. Manau, kad tai yra tikrai, čia mano yra prioritetas numeris vienas, bendradarbiavimas su parlamentarais. Nes būtent parlamentas atstovauja rinkėjams ir Europos žmonėms. Kolega Kocolino. E, vorrei che lei precisasse Norėčiau, kad jūs patikslintumėte e, dvi mintis, kurias išsakėte per e, savo pirmąjį pasisakymą. Mano kolega Patričėlė jau e, kalbėjo apie nepriklausomumą. Aš dar pridurčiau nepriklausomumą nuo politikos ir nepriklausomumą nuo tų, kas, kas turi valdžią, nuo, nuo jėgos grupių kažkokių. Ir turiu taip pat e, galvoje lobistinės e, jėgas, ar matomas, ar, ar mažiau matomas. Tad e, reikėtų, kad šituo požiūriu Olafo direktorius būtų nepriklausomas. Ir kadangi aš žinau, kokią veiklą jūs užsiemėte Italijoje, kaip kovojate su e, nusikalstamumu ir su, su paslėptu nusikalstamumu, tai e, kaip jūs panaudosite visą tai e, Olafo e, veikloje. Antra tema yra veiksmingumo tema, kuri, aišku, yra labai svarbus dalykas ir susijusi su Olafo e, vienu iš pagrindinių veiklos sektorių. Aišku, kaip panaudosite savo e, patirtį reformuodamas Olafą ir taip pat kaip tai slėps santykiams su parlamentu ir biudžeto komitetu. I, I, I Aš manau, kad galėčiau remtis savo patirtimi. Aš turėčiau pasakyti, kad neturiu jokių paslėptų interesų. Būti politikų kartais, aišku, yra trūkumas, na, bet aš manyčiau, kad tai atneša ir tam tikro atvirumo, tai padeda greičiau orientuotis situacijoje paskui paskui geriau jaučiama, iš kur ateina įtaka, geriau jaučiama, kokie interesai slypi už vienų ar kitų dalykų. Galima greičiau pamatyti, kokie politikai yra įtakojami, kokių interesų, kas už jų slypi ir panašiai. Maničiau, kad Olafe šita patirtis irgi būtų labai svarbi. Aš manyčiau, kad norint išvengti tų interesų reikia turėti labai aiškias taisyklės. E, Olafo direktorius ar darbuotojai neturėtų e, tik tai patys vieni dėl kažko tai spręsti. Aš manyčiau, kad priimant sprendimus turėtų dalyvauti komisija, nustatant taisyklės, pagal kurias dirbsime, kad aktyviau dalyvautų Europos komisija, Europos parlamentas ir kitos kompetentingos institucijos, kad dėl deminimis politikos, pavyzdžiui, reikėtų išsiaiškinti taip pat, kas turėtų informuoti atitinkamus asmenys institucijose dėl to, kas vyksta, kaip, dar, kaip atliekami tyrimai ir panašiai. Visą tai turėtų pagerinti Olafo skaidrumą ir tos institucijos įvaizdį. Ir būtų aišku, kad nepriklausoma mūsų institucija yra. Kolega Sonderkat, prašau. Kessler, use... <laughs> Pone Kessler, kalbėsiu daniškai. Paskutinį kartą, kai mes dirbome kartu, jūs buvote stebėjimo rinkimų e, Junktinėse valstybėse misijos vadovas. Jūs ėmėtės visos eilės iniciatyvų, jūs e, galite be abejo vadovauti daugia nacionaliniai ir daugia politiniai struktūrai. Norėčiau užduoti klausimą, norėjau užduoti klausimą dėl santykių su valstybėmis narimis, bet jūs jau jį atsakėte. Tad galbūt galėtumėt pagilinti, padetalizuoti daugiau jūsų institucijos santykius, jeigu būtumėt direktorium su Europos parlamentu. Ar bus jie gerinami, kaip ir panašiai. kaip apskritai būtų galima jūsų požiūrių matyti tuos santykius su Europos parlamentu, kokie turėtų būti. Dėkoju. Dėkoju, kad prisiminėte mūsų bendrą patirtį Junktinėse valstijose. Kai vyko prezidento rinkimai, taip aš buvau rinkimų misijos stebėjimų vadovas. Norėčiau pasakyti, kad mano politinė patirtis yra ir šitokio pobūdžio, taip. Mūsų misija buvo iš tikrųjų labai įvairi. Kai vyko Amerikos prezidento rinkimai, mūsų misija dirbo labai sėkmingai. Tai buvo sėkmė, politinė sėkmė. Iš pradžių buvome vertinami skeptiškai amerikiečių administracijos ir žiniasklaidos, bet paskui mes pareigėme ne tik savo ataskaitą apie rinkimus, bet ir pateikėme įvertinimus. susijusių su Amerikos teisės aktais ir jų įtaka balsavimui. Mes pateikėme reformos siūlymus, mes nusintėme tuos savo siūlymus ir aptarėme su Amerikos kongresu juos, su valstybės departamentu. Ši patirtis dirba daugia tautėje, terpėje yra taip pat ta patirtis, kuri turėtų būti labai naudinga vadovaujant tokia institucija kaip Olafas. Misijos į kitas šalis yra toks dalykas, kur ne, ne, reikia užtikrinti ne tik teisės viršenybės principą ir skaidrumą, bet taip pat reikia užtikrinti, kad būtų siūlomi tinkami teisės aktų pakeitimai, jeigu yra toks reikalas, kaip mes darėme ir jungtinėse valstijose. Taigi, norėčiau, būdamas Olafo direktorium, jeigu jo tapčiau pasinaudoti ir šią savo patirtimį, aš manyčiau, kad ji jį galėtų padėti man. Norėčiau tą patirtį ne tik teisininko ar advokato panaudoti, norėčiau pasinaudoti ir savo politiko patirtimi, kuris gali prisidėti prie OLAF reformos. E, vidaus tvarkos taisyklės reikia pertvarkyti šio, šioje institucijoje, santykius tarp OLAFO ir valstybių narių ir komunikavimą reikia pertvarkyti, santykius tarp valstybių narių teisinėmis struktūromis ir Olafų reikia pertvarkyti ir aš manyčiau, kad savo e, darbę taip pat pasitelsiu Europos parlamento pasakas. Dėkoju. Dėkoju panui Kessler už atsakymus. Mes e, susitiksime lapkričio 9 dieną, kur vėl kalbėsime apie Olafo direktoriaus paskirimą, o 12 valandą mūsų lauks e, ten, kur vairuotojai renkasi šalia autobusas į oro uostą. Spinelli building. Okay. Spinelli building. Sp Spinelli pastatas. Uh, 12 o'clock, yes.